Priimta. Taigi, kolegos, Šios sesijos protokolas bus pateiktas kitos sesijos metu patvirtinimui, jeigu nėra kitų klausimų. Tai rezoliucijas perduosime atitinkamoms institucijoms, kurios e, rezoliucijose nurodytos. Dėkoju visiems už darbą šią popietę ir linkiu geros e, kelionės namo, ponas Odi. Ar turite klausimą, procedūrinį klausimą? Pone pirmininkė, aš norėčiau.